tarptinklinis ryšys Europos Sąjungoje. Atsiprašau, kad kalbu angliškai, bet, kaip žinote, pirmininkui parengta medžiaga yra anglų kalba, todėl ir toliau kalbėsiu angliškai. Bet visiems e, vokiškai kalbantiems čia noriu pasveikinti jūs vokiškai. Kaip žinote, yra vertimas į visas kalbas ir posėdis yra transliuojamas daug mūsų svečių turbūt e, žiūrės transliaciją. Taigi noriu priminti visiems, kad kalbėsime apie likusias problemas. Pirmas skundas, kurio susilaukė 2006 metais, pirminkavant Austrijai. Na ir nuo 2006 metų nuveikta daug, 2007 metais buvo patvirtinta pirmoji tarptinklinio ryšio direktyva, aš buvau pranešėjęs parlamente ir galiu didžiuotis, kad pirmininkauju šiam posėdžiui. Šiandien tiesa yra tai, kad šiandien dar neturime tikros skaitmeninės bendrosios rinkos ir reikėtų pakalbėti apie tai, kokie turėtų būti tolesni žingsniai. Na ir dabar praėjo metai, kaip panaikinti tarptinkliniai mokesčiai. Tai buvo tinkamas žingsnis, aišku, kitas e, žingsnis būtų e, patraukti į tą pusę ir kitas valstybės narės, komisijos narė Gabriel pažadėjo mums tolesnius žingsnius. Čia kaip maratonas, kurį reikia nubėgti visą, bet mes žinome, koks yra tikslas, Na ir poveikis e, operatoriams ir vartotojams buvo gana didelis. Tad reikia galvoti apie tolesnius žingsnius, kaip toliau integruoti telekomunikacijų rinkas. ITRE komitetas yra parinis komitetas, kalbant apie visus tarpinklinio ryšio reglamentus. Dabar yra penktasis reglamentas, po kurio tikėsimės bus šeštas. Ir galiausiai mus pavyko patvirtinti tokią priemonę, kuri sako, kad keliauk kaip namuose, tai yra svarbi priemonė skaitiniai rinkai. Mes, aišku, gyvename visame pasaulyje, kur globali rinka yra svarbiau. Ir reikia pradėti kalbėti apie pasaulinį tarptinklinį ryšį Europoje. Vidutiniškai gigabaitas kainuoja 2,5 eurų, maksimum yra 7 eurai, bet už ES ribų ir aš neseniai lankiausi Kinijoje, tai 1 gigabaitas čia kainuoja. Kitur tas gigabaitas kainuoja daug daugiau. E, noriu padėkoti visiems dirbusiems su šiais dokumentais Pilai, Pilar, Mia Petrai, Angelikai. Šiam posėdžiui turime 2 valandas 30 minučių. Pažiūrėsime, ar reikės viso šio laiko. Ekspertams skirsime po 15 minučių. Kaip žinote, Europos parlamente mes visada e, turime žiūrėti, kaip išnaudojamas laikas. Klausimai bus vykdomi tokia tvarka. Po komisijos pirmo pasisakymo aš pasak, pa, paprašysiu pasisakyti ekspertų ir pasakysiu, po kiek laiko mes galime jums skirti. Ir pirmasis, pirmoji tema yra bendroji direktyva, bendras reglamento poveikis. Ir pirmiausia, paprašysiu Jeremy Gotrey, kuris bus Berek būsimas pirmininkas nuo 19 metų, kad jis pristatytų e, roamingo ar tarptautinio ryšio panaikinimo poveikį bendrai e, pristatyti, pasiremdamas paskutiniais domenimis, kurios turi BEREK, maksimum 20 minučių. Kaip žinote, ITRE komitetas dirba su BEREK organizacija gan artimai dėl suderinimo ir tarpusavio pripažinimo. Šie klausimai bus jūsų rankose, todėl mes tikime, tikimės, kad e, Berek sieks įtvirtinti bendrąją skirminę rinką telekomunikacijų srityje realiai. Taigi prašom jums žodis. Um, Labai ačiū. Pirminkė, norėčiau padėkoti jūsų komitetui už paramą Berekui. Mes tikrai uh, matome, kad e, ekspertai iš nacionalinių institucijų dirba kartu labai veiksmingai, bendrai gyventindami e, reglamentus ir kodeksą. Aš, ir tai labai pozityvų, aš pakalbėsiu apie tris dalykus. Norėčiau priminti jums apie Bereko vaidmenį, užtikrinant e, vienodą tarptinklinio ryšio reglamento gyventinimą. Taip pat pakalbėsiu apie uh, E, ryšio paslaugas ir apie mūsų ateities planus. Pirmiausiai, ką mes darome? Mes esame parengę dviejas gairias apie mažmeninį tarptinklinį ryšį ir didmeninį. Taip pat e, parengėme priemonės konkrečias veiksmų e, operatoriams mažmeninėje srityje. Mes parengėme tam tikrus paskaičiavimus, gairias apie tai, kaip taikyti uh, naujus reikalavimus, kaip užtikrinti stabilų e, ryšį vartotojų su savo šalimi. Taip pat ataskaita yra rengiama e, pagal standartus mes įvertiname pagal juos, kaip įgyvendinamas tarp tinklinio ryšio sutarimas ES. Rengėme taip pat metinę ataskaitą apie skaidrumą ir palyginamumą. Tai tokia kokybinė ataskaita. Aš vėliau pristatysiu tų dviejų ataskaitų išvadas. Taip pat mes teikėme e, savo išvalgas komisijai e, dėl įgyvendinimo akto, e, dėl didmeninių tarifų ir maksimalių papildomų mokesčių nustatymo ir panašių dalykų. Apibendrinant galima pasakyti, kad e, naudokis ryšių kaip namie e, šio principo poveikis yra e, tikrai labai sėkmingas, labai daug Europos vartotojų galėtų pasinaudoti ir yra tą pagrindžiančių duomenų. Europos ekonominėje 96 procentai vartotojų naudojasi tarptinklinio ryšio pa, uh, slaugomis ir daugiau negu 90 procentų visos rauto yra apmokestinima, kaip kad būtų naudojamasi tuo tarptinkliniu ryšiu namie. Taip pat matome, kad e, apimtis padidėja įsigaliojus e, naujoms taisyklėms tarptinklinio ryšio Matome taip pat, kad yra gana nemažai operacijų, kurie nustato tarifus neapimančius tarptinklinio ryšio, kai kurie yra iš tarifų planų pašalinę tarptinklinį ryšį. Mes matome, kad kai kurie operatoriai taiko išlygas, nors jų nėra daug. Taip pat matome, kad didmeninės dviminiai tarifai yra sumažėję ir mažesnė negu viršutinė riba, o vidurkis yra tikrai daug mažesnis negu viršutinė riba sąžiningo naudojimo politiką tarp tinklinio ryšio užsienyje. Matome, kad maždaug 3 ketvirčiai visų operatorių ES naudoja sąžiningo naudojimo politiką savo planams arba visiems planams arba kai kuriems dalims. Maždaug 3 e, ketvirtadaliams e, planų. Ir taip pat matome, kad operatoriai taiko tam tikras kitas sąlygas reglamento, kuris leidžia naudotis tarp tinklinio ryšių kaip namie ir e, siekiama, pavyzdžiui, reikalavimas yra užtikrinti stabilius ryšius su savo šalimi ir panašiai. Mes kol kas neturime duomenų apie galutinių vartotojų skaičių, kuriuos paveikia tokios, tokių specialių politikos priemonių taikymas. Duomenų vartojimas e, ekonominėje erdvėje Europos penkis kart maždaug išaugo duomenų naudojimas. Galima kelti klausimą. Ar taip yra dėl šio naujo reglamento, ar dėl to, kad apskritai e, daugiau vartojama duomenų? Mes pasižiūrėjome į duomenų suvartojimą pagal abonentą per mėnesį ir palyginome roamingo vartojimo e, augimą e, su vidaus e, vartojimo apimtimis. Daugiau negu 20 procentų duomenų e, naudojimo padaugėjo ir keturių koficijantų padaugėjo raumingo naudojimas. Taigi matome, kokį, kaip išaugo duomenų e, vartojimas. Ir tai rodo, kad iš tiesų atsirado vartotojams didžiulė nauda įsigaliojus reglamentui. E, duomenų naudojimas vertė e, anksčiau tokių dalykų nebuvo užfiksuota iki reglamento įsigaliojimo. Taip pat matome, e, kad pagal šalis skiriasi roamingo naudojimas. Ir tai galbūt atspindi tiek duomenų naudojimą, taip pat e, roamingo naudojimą skirtingų abonentų skirtingose valstybėse narise. Jeigu pažiūrėsime į kitus aspektus, perėsime nuo duomenų prie pokalbių minutės ir trumpų žinučių minutės. Pamatysime, kad trumpų žinučių skaičius beveik padvigubėjo O priimtų skambučių ir atliekamų skambučių skaičius e, dviem su pusę karto išaugo. Balso ir SMS apimtys netaip smarkiai išaugo kaip duomenų apimtys. Ir e, tai rodo, kad augimą vis tik tai paskatino e, galimybę naudotis tarptinklių ryšių kaip namie. Pirmininkas pradžioje taip pat minėjo tai, kad reglamentas labai sėkmingas yra Europoje už Europos ekonominės erdvės ribų, e, tarifai išlieka gana aukšti. Jie kai kur per pusų mažėjo, tačiau vis tiek yra labai dideli lyginant su tarptinklio ryšio mokesčiais ES viduje ir kur kas aukštesnį negu viršutinė riba. Taigi matome, kad galutiniams vartotojams atsirado labai daug vertės dėl to, kad panaikinti mokesčiai už tarptinklinį ryšį. Ir reikėtų tuos dalykus aptarti platesnių mastų, nes tai susijęs su priekybos dalykais ir pasaulyje atsirastų daugiau papildomos vertės, jeigu būtų galima užtikrinti e, tokį tarptinklinį ryšį. Dabar e, didmeninės, e, didmeninės nei mokesčiai. Karėje pusėje matome balsą, vidurėje SMS, o dešinėje pusėje duomenys. Raudonos linijos yra viršutinės ribos, kurias nustato reguliuotojai. Tamsiai mėlynas tulpelis yra mažiausias tarifas didmeninis, kuris buvo užfiksuotas e, pagal visus mūsų iš e, operatorių surinktų duomenų, nacionalinės institucijos surinko tą informaciją, o žydras tulpelis yra vidutinis tarifas. E, violetinis tulpelis yra prognozės, kurios buvo parengtos teros komisijai ir galima pastebėti, kad prognozės buvo pagristos nedideliu kiekiu duomenų, e, e, tai tos e, prognozės yra, skiriasi nuo realybės, dabar naujos yra rengiamos. Ir matome, kad tarifai yra žemesni negu viršutinė riba ir netgi labai smarkiai žemesni. Ir dėl ko taip yra? Tarifai atskirai yra derinami tarp E, didmeninių operatorių ir, ir vartotojų. Ir tada, kai, kai vyksta darybos, galima susitarti dėl žemesnio tarifo. E, tiksliau, tarp didmeninių operatorių ir smulkesnių operatorių. Ir e, darybų metu e, atsiranda skirtingi tarifai, kuriuos tie smulkesni operatoriai moka didmeniniams operatoriams. Matote e, duomenų kainą už megabaitą didmeninių vidurkį. Reikia pasakyti, kad pagal uh, centus matote kainą, bet tai yra 16, ne 17 metų duomenys pagal ketvirčius. Ir e, skirtingos valstybės narės yra sutarėjusios e, dėl skirtingų tarifų, bet, kaip matote, bet kuriuo atveju tai yra žemiau negu nustatyta viršutinė riba reglamente. Dabar norėčiau Jums pateikti tam tikrų uh, duomenų apie išlygas. Pusė uh, valstybių narių netaiko jokių išlygų, kitos E, yra pateikusios keletą paraiškų ir e, matome, kad mobilių tinklų operatoriai ir e, perpardavinėtojai pusiau yra pasiskirstę pagal prašymą tų išlygų. Tikriausiai nekeista, kad perpardavinėtojai ir tie, smulkesni, smulkesni operatoriai daug, dažniausiai kreipiasi dėl išlygų, nes jie turi mažiau galimybių dėrėtis dėl geresnių didmeninių tarifų. Ir jie taip pat neuž, negauna jokių pajamų iš didmeninių tarifų. Tačiau reikia pasakyti, kad kai kurie mobilių virtualių tinklų operatoriai e, kreipiasi dėl išlygų, bet jie taip pat ir konkuruoja su kitais operatoriais ir nebūtinai jiems yra suteikiama ta išlyga, būtent dėl konkurencinių priežasčių. E, mobiliųjų tinklų operatoriai ir mobiliųjų virtualių tinklų operatoriai, kokie yra skirtumai. E, pirmieji uždirba mažiau e, iš vartotojo ir iš vartojimo tiek viduje šalies, tiek naudojant tarptinklinį ryšį. Mes atskirai pagal tos operatorius renkame duomenis bereke. Be mobiliųjų tinklų operatorius ir mobiliųjų virtualiųjų tinklų operatorius ir pateiksime tuos duomenis, kad jūs galėtumėte geriau matyti poveikį pagal tipus operatorių reglamento. Baigdamas norėčiau dar pasakyti, kad ateityje mes ir toliau atliksime stebėsienos veiklą ir, kaip sakiau, pradėsime atskirai mobil, e, analizuoti duomenis mobiliųjų tinklų operatorių ir virtualiųjų tinklų operatorių. Ir taip pat mes uh, išanalizuosime kainodaros modelį uh, E, kuris leis vertinti reglamento poveikį ir taip pat Europos komisijai kitų metų viduryje pateiksime savo išvadas, kai bus vertinamas reglamento poveikis. Aš turbūt nesunaudoju visų man skirtų 20 minučių, atrodo viskas neblogai, dėkoju Jums uždėmesi ir mielai atsakysiu Jums į klausimus, jeigu turėsite. Ačiū. First of all, uh, many thanks. Uh, I think it's very good to see that uh... Labai E, svarbu užtikrinti Bereko skaidrumą. E, europinių lygmenių viskas veikia puikiai, nes Europos elektroninių ryšių reguliuotojų įstaiga yra idėjų centras panašiai kaip e, atitinkamos įstaigos elektros tiekimo srityje. Mums labai svarbus e, horizontalus bendradarbiavimas ir norim užtikrinti, kad tas bendradarbiavimas būtų kuo stipresnis. Taigi žiūrim, kaip patobulinti šią sritį. Dėl tarptinklinio ryšio vyko nemažai bendradarbiavimo. E, diskusijos vyksta intensyviai, kartais net iki keturių rytų. E, kadangi didmeninės kainos yra didesnės negu mažmeninės e, įmonėms, taigi kilo klausimas, ką Berikas galėtų padaryti šioj srityje kad e, užsitikrintų stiprią poziciją, bet e, visų pirma parlamentarams suteiksiu galimybę užduoti e, klausimus, o paskui persim. Klanatri. Ačiū. Aš šį klausimą seku jau kurį laiką. Visų pirma, vis, noriu visiems padėkoti, kurie čia susirinko šį ketvirtadienį. Mano viena pastaba. Ar galėtumėt e, nurodyti tuos pačius skaičius, kurie yra teisės aktuose, kai kalbate čia parlamente? Mes kalbom e, gigabaitų. E, E, skaičiuojam gig, eurai už gigabaitą, o dabar jūsų duomenyse yra pateikti e, megabaitai. E, mes kalbam apie gigabaitus, nes mes norim, kad žmonės galėtų laisvai naudotis šiais duomenimis ir negalvoti apie kainą. Tuo mes siekiame savo teisės aktais. O dabar jūsų ataskaitoje matau, kad tik 35 centai už megabaitus. Kasgi tuos megabaitus, tik megabaitus sunaudoja. Jeigu kalbėtume tik apie megabaitus, tai negalėčiau nei filmų žiūrėti, nei žemėlapiais naudotis, nei paskambinti. Ir, ir ne, ne 3G tinklugi naudojamės megabaitų mum nepakanka ir manau, kad tai aktualu visiems. Kitas dalykas dėl kitų tikslų. E, visų pirma, aišku, tai buvo siekiama, kad e, piliečiai galėtų laisvai, laisvai naudotis, bet antra vertus buvo norima pagerinti mobilių duomenų naudojimą mobiliaisiais prietaisais. Juk labai dažnai naudojamės telefonu, e, e, kad galėtume ne tik pasižiūrėti žemėlapį, bet ir pasinaudoti e-health ir kitomis programomis. Ir taip pat e, dar noriu paklausti apie investicijas, kaip, sudėtis, kaip padėtis pagerėjo šioje srityje daugelį studijų mačiau, kad e, pasikeitus didmeniniams kainoms labai daug kur pradėta investuoti į šią sritį. Ir kaip yra, kodėl vienose valstybėse duomenų e, kiekis nenaudojamas, o kitur reikia sumokėti 30 eurų už ribotus duomenis. Taigi man e, įdomu, tyrimai rodo, kad Estija, Danija, Lietuva, Slovakija, Suomija, Kroatija, Latvija, Bulgarija e, gali e, įsigyti e, nemo, neribotą kiekį, bet tokios šalis kaip Čekija, Vengrija, Graikija, Malta, Kipras, Vokietija negali užsitikrinti neriboto duomenų kiekio. E, taigi aš e, suprantu, kad e, šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad piliečiai gali laisvai judėti ir laisvai naudotis duomenimis, bet taip pat noriu paklausti, ar kaip yra, ar, lais, ar tikrai laisvai galima naudotis tais duomenims neribotai ir, ir dar dėl tų uh, didmeninių kainų mažėjimo. Man taip pat buvo labai įdomus mūsų uh, uh, parlamento pranešimas, kuriame nurodyta, kad uh, pelnas kompanijose mažėjo, bet labai mažai mažėjo. Karin. Karin, ačiū. Uh, uh, E, man labai patinka šis reglamentas e, iš politinės perspektyvos, bet aš turiu klausimą ne dėl didmeninių kainų, bet dėl kainų klientams, kurie nesinaudoja tarptinklinių ryšių. Ar negali būti taip, kad e, visos kainos išaugo visiems vartotojams, kad naudos gautų tie, kurie naudojami? Dar norėčiau paklausti, kaip pasikeitė bendrovių pelningumas. Ar, ar nėra čia kažkokių užslėptų mokesčių? Ar tas pelningumas pakankamai didelis, kad ateityje būtų galima investuoti į sistemų gerinimą? Tiek, ačiū. Ačiū, e, Korečik. Ačiū už žodį. Mano klausimas labai panašus į ponios kuplanatri. Tačiau, kadangi esu čekas, Mano kolegė minėjo problemą, kad kai kuriuose šalise duomenys nėra prieinami. Čekija yra viena iš tų šalių. Šalyje veikia trys mobilio ryšio operatoriai, rinka labai aiški. Jie pasidalijo rinką tarpusavyje tačiau neigia, kad yra karteliniai susitarimai ir duomenų kiekis yra skiriamas minimalus, už perviršį reikia sumokėti ir pakankamai nemažai. Taigi klausimas, ką galime padaryti. Kadangi esu čekas, turiu pabrėžti, kad daugiau negu prieš dešimt metų mano kolega Miroslav Ramzo kalbėjo, pasisakė už tarptinklinį ryšį ir tada uh, jam teko už tai sumokėti savo gyvybę. Jeigu naudojatės tarp tinklinių ryšių su čekišku telefono numeriu, tada operatoriai uh, mo, uh, nu, nuskaičiuoja papildomus mokesčius. Taigi tai yra visiškai priešinga tam, už ką pasisakome mes. Uh, ir mūsų teisininkai sako, kad tai yra visiškai teisėta tai kągi galėtų padaryti Europos komisija, nes žinau, kad kitose šalise vyksta sistema panašiai. Įmamas e, e, papildomas mokestis, jeigu užsienyje žmogus buvo ilgiau e, negu tam tikrą laiką. Žinau, kad tarptinklinis ryšys Šveicarijoje yra absurdiškai brangus, bet aš taip pat klausiu apie kitas valstybės. Klausiu ir kalbu savo rinkėjų vardu. Košanovski. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Gotrį ir palinkėti jam kuo didžiausios sėkmės naujose pareigose. Žinau, kad e, labai E, sudėtinga e, susitarti su visais nepriklausomais e, reguliuotojais visais, visa, visoje Europėje, Europoje. Taigi linkiu Berekui kuo didžiausios klotės. Matau, kad šiuo laikotarpiu, šis laikotarpis, per kurį atliekam tyrimus ir žiūrim, kas padaryta, yra pakankamai trumpas, tačiau matom, kad jau nuveikta nemažai. Kaip kažką reglamentuojam, visada kyla klausimų, ar tai bus gerai ar ne. Ir tik gyvenimas mums parodo, kaipgi yra iš tiesų. Taigi turiu e, keletą klausimų. Kolega minėjo posėdį, kuris truko iki keturių ryto, aš tą posėdį taip pat prisimenu. Ir tada mūsų nuomonės išsiskyrė. E, vienose valstybėse nustatytos ribos buvo labai aukštos, o kitose pernelyg žemos. Taigi e, mums reikia rasti aukso vidurį. Manau, kad e, beveik dvi valandas diskutavom siekdami nustatyti optimalią ribą. Taigi mano klausimas toks, remianti statistiniais duomenėm ir jūsų patirim, ar yra kažkokia optimali viduti, viršutinė riba, ar reikėtų daryti spaudimą kompanijoms, ar, ar tai neturėtų neigiamos įtakos rinkai. Ir antrasis klausimas. E, buvo gana griežtai į, įsikišta E, gana griežtai pasisakyta. Taigi mano klausimas, ar ne artėjame prie tos situacijos, kai tiesiog turėtume palikti rinkai e, nustatyti ir užtikrinti optimalų veikimą. Rinka labai individuali, labai nepriklausoma, tai gal reikėtų e, palikti rinkoms visą tai reguliuoti visada kyla klausimas, ar Europos, Europai reikėtų kištis, gal ne visada tai padeda. Ačiū. Teresa Griffin, prašau. Ačiū, Polai. Atsiprašau, kad vėluoju. Kitose komitetuose taip pat uh, vyksta uh, darbas. Būdama mama, pasisakysiu iš mamos perspektyvos. Kai mano dukra pirmą kartą išvyko atostogų, jai buvo, uh, buvo 17 metų, išvyko su draugais. Tai prašiau jos vis pasakot, kaip jai sekasi, skambini ir po e, dviejų savaičių atostogų uh, sąskaita buvo visiškai nedidelė. Sąskaita buvo 300 svarų. Taigi e, noriu e, paklausti kolegų, tu, e, užduoti klausimą kaip kolegos, ar nėra kažkokių užslėptų mokesčių? Tarp tinklinis ryšys labai populiarus jungtiniai karalystiai, bet vyriausybė negali uh, atsakyti, kokia padėtis bus po breksito. Ar mums galios tas tarptinklinis ryšys po breksito? Ačiū. Jo, richtig herzlichen Dank. Äh. Labai ačiū. Mat, jūs patikėte pareiš, pareiškimą ir aš turiu pareiškimą ir du klausimus. Pirmiausia, teisiškai nustatyta, kad mm, reikia teikti duomenys eurais už gigabitą, todėl praeitėje prašyčiau statistiką teikti tokiais skaičiais, nes manau, kad vartotojams ir visiems, kam tai rūpi, lengviau būtų viską suprasti. Antras dalykas, kas mane labai domina, yra kaip yra su dažniais, kokia yra padėtis konkursuose, kokios yra galimybės e, valstybėms narėms Ar nemanote, kad būtų įmanoma turėti Europos gigabitų biržą, kur būtų galima prekiauti, ta atsirastų rinkos kainos, bet na, tam reikalingos pamatinės sąlygos, kurios būtų vienodas visoje Europoje. Taigi, kokiu reikia mūsų žingsnių, kad galėtume įgyvendinti tokias galimybės ir atsirastų tikra konkurencija Europoje. E, na, visų pirma, noriu padėkoti nariams už klausimus, pabandysiu atsakyti į juos. Turbūt lengviausias yra gyvaitai ir eurai. Aš sutinku su jumis, su jumis kad taip toks matas yra prasmingesnis, suprantamesnis vartotojams ir mes, aišku, ateityje galvosime apie ataskaitų teikimą tokią formą, ypač kai ateisime parlamentą kitą kartą. Buvo užduota klausimų apie poveikį investicijoms vidaus kainams. Ir <clears throat> vienas narys pakomentavo, kad sunku praėjus tiek mažai laiko visapusiškai vertinti visą tai. Aš manau, kad tam galima pritarti. Vienas iš sudėtingesnių dalykų vertinant poveikį investicijoms ar e, vidaus kainams yra tai, kad nežinai, kas būtų įvykę, jeigu nebūtų buvę tarniklio ryšio panaikinimo. Berek e, vertina kitokį kontekstą, taip pat ir po e, susijungimų rinką, kuomet susijungia praeitą, vietoj keturių e, operatorių atsirado trys, pavyzdžiui, ir koks yra poveikis kainoms. Mums padėjo patirtis tose rinkose, kur nebuvo susijungimų. Bet galiu atminti, kad duomen, surinktų duomenų kiekis ir ekonometrinės analizės apimtis buvo nemenka. Tal klausimai, kai apie investicijas ir vidaus kainas gali būti vertinant po to, kai bus praėję šiek tiek daugiau laiko panalizuoti viską. E, dėl investicijų ypatingai sudėtinga, kadangi investicijos būna labai cikliškos ir per trumpą laikotarpį sunku atskirti tai, kas vyksta dėl normalių ciklinių investicijų ir ne. Taigi reikia ilgesnių tendencijų analizės. Antra, matome duomenų, kad yra prastos kokybės paslaugų, nes tinklai nesusidaroja su papildoma e, duomenų apimtimi, paklausa papildomai apimčiai. Buvo užduota, klausimų užduota taip pat apie vidaus kainas ir kodėl kai kuriuose rinkose duomenys neribojami už 30 eurų, o kitose rinkose kaina yra daug didesnė. Aš manau, kad Airija yra viena iš tų rinkų taip pat, kur, kur vienas operatorius siūlo neribotus duomenis. Iš tikrųjų, čia yra konkurencinės dinamikos klausimas kiekvienoje rinkoje. Aš Nemanau, kad tarptinklinio ryšio panaikinimas e, turėjo kokį nors poveikį čia. Konkurencinė dinamika priklauso nuo operatorių skaičiaus rinkoje, nuo virtualių operatorių skaičiaus rinkoje ir e, kitų elgesio formų. Manau, kad reikia analizuoti kiekvieną rinką atskirai. E, buvo kalbama apie problemas Čekoslovakijoje Tai čia nacionalinio reguliuotojo veiksmai būtų turbūt svarbus konkurencijos institucijos turėtų analizuoti, ar nėra konkurencijos problemų. Ir kai siūlomi susijungimai, labai svarbu, kad e, komisijos atitinkamas deklaratas atsižvelgtų į poveikį į vartotojams ir konkurencijos sumažėjimą dėl tokių susijungimų. Dar buvo klausimas užduotas apie optimalų, optimalią ribą didminiai kainai ir ne, jeigu jį būtų sumažina per daug, ar nebūtų iš to padaryta, padaryta žala tokiu būdu. Berek mano, kad tam, kad būtų galima priimti gerą sprendimą, reikia gerai suprasti pamatinių išlaidų klausimus. Apskritai manoma, kad kaštų analizė, kuri buvo prieinama tuo metu, dėl ko jūs dėrėjotės iki ketvirtos ryto, nebuvo pakankamai tas supratimas detalus ir e, kolegos Bereke teigia, kad e, šiuo metu geresnis modeliavimas apie kaštus atliekamas ir galima būtų įstik tvirčiau jaustis. Aišku, kad kaina e, turi būti pakankamai didelė, kad būtų kompensuotas papildomo duomenų judėjimo išlaidos. Galbūt skirtumų didelių nebus tarp varsvinarių tinklų, nors e, viso tinklo kaina, gali, e, kaštai gali būti skirtingi labai priklausomai nuo geografijos ir taip toliau. O didesnio duomenų srauto kaina turbūt padidėja nesmarkiai. Tačiau kuo daugiau žinoma bus apie kaštus, tuo geriau bus galima apsispręsti dėl e, e, limitų. Dar buvo pasakyta, kad galbūt reikėtų nesikišti į rinką iš vis. Aš manau, kad visa filosofija susijusi su dabartinė sistema, kodeksai ir kitais e, reglamentais yra tai, kad reglamentavimas ir intervencijos turi E, atsirasti vykdomi tuo met, kai e, rinka neveikia, kai aiškiai nustatyta, kad rinka neveikia. Manau, kad galime būti įsitikinę, kad dideli tarptinkliai mokesčiai pirmiausia ir rodo, kad rinka neveikia čia. Ir neveikia dėl sudėtingų priežasčių, dėl priklausomai nuo operatorių galios Taip pat e, rinka neveikia dėl to, kad vartotojai negali e, įvertinti, kiek, kok, kiek kaštai yra susijęs su tarptinklinio ryšio mokesčiai. Ir galbūt tarptinklinis ryšys kaip namuose, e, ši sistema galbūt nėra tobulas įsikišimas, bet jis davė tikrai rezultatą, kuris reiškia daug geresnę vartotojų situaciją negu anksčiau. Taip pat buvo klausimas apie tai, kas atsiks su tarptinkliniu ryšiu po breksito. Toks mano atsakymas ir bus. Viskas priklausys nuo breksito formos. Ir mano prognozavimo sugebėjimai neleidžia man atsakyti į šį klausimą dėja. Pirmininkas taip pat e, klausė apie gigabitus ir e, dažnių biržą. Ne visiškai esu tikras, ar supratau, ką jūs turėjote galvoje. Žinoma, kartant, kalbant apie spektro, dažnių spektro paskirstimą Europoje, tai kai kurios valstybės narės e, paskyrė spektrą 700 megabitų dažnai ar e, kitos, e, kitiems spektrams e, šis procesas baigtis, baigsis per keletą metų. E, galbūt kai kuriuose šalise sumažės kaštai, kitose palengvės patekimas rinką. Matome, kad labai smarkiai didėja duomenų naudojimas, todėl papildomi dažniai leis operatoriams patenkinti tą paklausą panaudojant e, dažniai papildomi 5G technologijos e, užtikrins e, tarp plačiojo šio interneto paslaugų teikimą už mažesnę kainą. O tai, aišku, bus ir naudinga galutiniams vartotojams. Kiekviena valstybė sprendžia, kaip paskirstyti dažnius pagal kodeksą bus tam tikras derinimas per e, šalių peržiūros procesus. E, neformaliai tai, tai jau yra įvykę ir spektro ar dažnių spektro e, reguliuotojai tikrai dalyjas informaciją patirtimi ir tai yra jiems naudinga labai. Labai ačiū. Manau, kad pradžia diskusijos buvo tikrai labai gera. Dabar nuo pirmosios temos periname prie antrosios. Ponas Karinš e, klausia, ar Berek neanalizavo tarptinklinio ryšio kainos įtakos vidaus kainai. Ar turite tokią informaciją ar ne? Ne, mes dar neatlikome tokios analizės. Manau, kad galėsime tai panalizuoti, kalbėdami apie ateities programą Bereko. Bet reikia šiek tiek daugiau patirties sukaupti, nes mums labai sakinus, sunku nuspėti, e, nuspėti, kaip kis, būtų kiti tarifai šalyje, jeigu nebūtų panaikinti tarptinkliniai mokesčiai. Pavyzdžiui, E, kai kurie operatoriai siūlo paketus be tarptinklinio mokesčio, o kiti ne. Taigi, netlikus kiekiminės analizės, e, galima tiesiog sakyti, kad yra tam tikrų skirtumų dėl to, kas siūloma vidaus rinkoje, bet nežinau, ar galime pateikti gerą statistinę ekonometrinę analizę šiuo metu e, šiais klausimais. Labai ačiū. Dabar perėsime, kalbėsime apie poveikį operatoriams e, ir sąžiningo naudojimo politiką. Ir dabar operatorių atstovė pana Lizė Fur, kuri yra Europos telekomunikacijų tinklo operatorių asociacijos generalinė direktorė organizacijos santrumpa etno, organizacija parlamentui labai gerai žinoma. O Taip pat įkalbės ir ESCO kibernetinio saugumo organizacijos vardu taip pat. Dėkuoju, pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Rubik ir pirmininkui e, už tai, kad pakvietė telekom atstovus pasisakyti. Aš nekalbėsiu apie e, EXO, tai yra kibernetinio saugumo dalį, bet kalbėsiu apie etno ir narius. Norėčiau taip pat padėkoti ponui Gotfri ir Europos parlamento nariams. Mes šiandieną kalbame apie labai svarbą, svarbę ir matomą temą. Ir kalbėsime apie e, reglamentą prieš metus pradėjusi veikti. Aš etno esu, kaip pasakyta, generalinė direktorė Europos telekomunikacijos tinklų operatorių asociacijos vadovė taip tariant, viso, visos mūsų narės, kas met investuoja į skaitmenius tinklus ir tarp mūsų narių yra tokie e, T-Mobile, Telefonica, Proximus, TIM. Miniu tik tai keletą iš mūsų narių. Prieš pradėdama kalbėti iš esmės apie šią temą, kurį aptarėme šiandieną, bet norėčiau paminėti kitą labai svarbų dalyką, kad mūsų įmonės šiuo metu labai daug dirba. Kaip Europos parlamentas ir komisija yra pareiškusios dabartinis prioritetas ES yra e, užtikrinti verslui ir piliečiams e, naujausios kartos pažangiausius tinklus. Taigi dabar mūsų įmonės dabar e, plėtoja optinius e, e, tinklus ir taip pat siekiama įvesti 5G ryšį visoje Europos Sąjungoje. Ir 70 procentų mūsų atstovai e, atsakingi už, už tokį kiekį tinklų. 49 milijardai eurų yra investuojama į naujas tinklo paslaugas ir įrangą. Taip pat e, reikia pasakyti, kad e, konkurencija yra pasaulinė šiandieną, dėl to labai svarbu suvokti, kad e, mūsų svarbus darbas yra susijęs ne tik su telekomo sektoriaus ateitimi, bet taip pat kad e, tai bus svarbu visoms pramonės sritims ES ir ES konkurencingumui. Jeigu pasižiūrėsime į reglamentą, kuris panaikina tarptautinį tarptinklinį ryšį, mokesčius, už jį tai reikėtų pakalbėti apie mūsų operatorių patirtį, įgyvendinant nuostatas reglamento. E, Reikia pasakyti, kad procesas visas yra labai sėkmingas, vartotojai, įmonės labai pozityviai sureagavo į naujasias nuostatas. Ir mūsų nariai gali pasakyti, kad vartotojų patirtis yra labai pozityvi, pereimas yra sklandus prie naujos sistemos ir srautas iš esmės padidėjo. Ponas Godfrey jau parodė tam tikrų skaidrių, tikrai matome apimtis augančias. Taip pat turite suvokti, ką tai reiškia visoms įmonėms. Jos turėjo labai daug investuoti per labai trumpą laiką. Aš nuolat e, primenu žmonėms, kad dingo mokesčių už tarp tinklinį ryšį, bet darbas tarp operatorių viduje e, vyksta ir viskas tęsiasi kaip ir anksčiau. Ne vienas operatorius neturi tinklo visose valstybėse narėse ir tai reiškia, kad nutraukus imti mokesčius, norės imti mokesčius už taip tinklinį ryšį, reikėjo viską parengti tam, kad visi vartotojai galėtų naudotis nemokamomis paslaugomis. Ir tai reiškia, kad reikėjo labai greitai visiems operatoriams prisiderinti prie sistemos. Darbas buvo didžiulis, milžiniškas tiek komersinių, tiek techninių požiūrių. Aš labai didžiuojasi tuo, kad viskas e, vis, visiems nariams pavyko mūsų organizacijos. Taip pat e, buvo malonu išgirsti iš institucinės pusės, kad pripažįstamos mūsų pastangos telekomo operatoriai yra esminė grandis e, užtikrinant sėkmę tų naujųjų priemonių reglamente numatytų. Mes taip pat e, keliame klausimus apie šiandieną. Tai reiškia, kad balansas patyrė tam tikrą spaudimą, patiria spaudimą. Mes visą laiką turime pateisinti, kodėl e, daugiau investuoti reikia, reikia pasiteisinti investuotojų bendruomenėje, bet reikia pasakyti, kad mobiliųjų tinklų operatoriai gyvendins ne tik šį reglamentą, bet ir toliau sieks būti sprendimo ne problemos dalimi. Jeigu pažiūrėtume į platesnį kontekstą, jau yra keletas ataskaitų paskelbta ir suprantu, kad yra labai nedaug išlygų, kurių prašoma buvo ar kurios yra suteiktos. Tai reiškia, kad taisyklės pasiteisino ir veikia gerai. Aš minėjau, norėjau paminėti tai konkrečiai, nes mums kaip pramonės atstovams labai svarbus yra stabilumas, uh, patikimumas reguliavimo sistemos. Tai yra ypač svarbu šiandieninėme pasaulyje e, rengiantis įvesti 5G ryšį. Kaip įsivaizduojate, ne vienam investuotojui nepatinka, tai jam pasakoma, kad reikia atsisakyti pajamų iš tarptinklinio ryšio. Bet yra, tai reiškia mažiau išteklių, bet kas Investuotojams yra dar svarbu papildomai yra teisinis aiškumas ir dėl šios priežasties mes ir toliau dirbsime su reguliuotojais tam, kad būtų galima pagerinti tolesnį taisyklių taikymą, dirbsime veiksmingai, sieksime kaip geriau pasitarnauti vartotojams. Ir kai mes kalbame su mūsų nariais, mes suprantame, kad jie nustatė tam tikrus sukčiavimo uh, atveju, taip pat sąžininko vartojimo taisyklių pažeidimai nustatyti ir reikia palaikyti e, dialogą su reguliuotojais ir reikia siekti, kad taisyklės būtų pragmatiškai gyvendamas. Šiandieną aš norėčiau Jums e, baigdama pakalbėti apie keturis svarbiausius elementus. Aš nesnešiau jokių skaidrių, paprasčiausiai norėjau pakalbėti su Jumis ir Pirmiausiai pasakysiu, kad mes norime europiečiams užtikrinti galimybę naudotis geriausiais tinklais, geriausiomis kainomis ir užtikrinti, kad mūsų kontinentas e, yra viename lygmenyje su e, globa, pasauliniais partneriais. Konkurencija e, pasaulio mastu labai svarbi. Reglamentas, kuris panaikino mokesčius ir tarptinklinį ryšį, yra naudingas ir prisidėjo prie sprendimo uh, rezultatų gerų siekimo ir matome jau sėkmingus į tuos rezultatus. Toliau aiškumas, taisyklių nusakomumas, tai nepaprastai svarbu, ypač šiuo trapiu laikotarpiu, galvojant apie investicinį klimatą ES. Ketvirtas dalykas - visi mūsų organizacijos nariai yra pasirengę e, dirbti su nacionaliniais reguliuotojais, Beriko Europos komisija, Europos parlamentu, tam, kad galėtume toliau dirbti šioje srityje. Dėkuoju. Yes, uh, can... Dėkuoju. Toliau kitas kalbėtojas. Tai yra Michaelis Krameris, jisai yra valdantysis partneris Ventokome. Ir norėčiau paprašyti jo pristatyti mobilių virtualiųjų tinklų operatorių perspektyvą. Tai yra įdomi veiklos rytis. Prašom, žodis jums. You can, ah, it works now. Okay. Uh, thank you for the. Ačiū, kad pakvietėte mane, tai man puikia galimybė galiu pakalbėti iš nedidelio uh, operatoriaus perspektyvos, virtualaus mobiliojo tinklo operatoriaus, kuris veikia Austrijoje, vienoje iš konkurengiausių rinkų. Šioje srityje dirbu 20 metų. Esu, to, esu buvęs tokių Orange, E-Plus ir kitų e, bendrovių uh, direktorius, taigi žinau, kaip viskas vyko, e, ne vienerius metus šią temą diskutavome. Visų pirma, norėčiau pateikti trumpą įžangą apie įmonę. Mes ją įkūrėme po to, kai susijungė Orange ir Hutchis e, Austrijoje. Taigi Tai yra, pabandėm atsverti didelės kompanijas. 2013 metais pradėjo veikti Austrijo kompanija, 2000, e, praėjusiais metais e, e, pradėjo veikti e, Slovenijoje. E, Austrijoje pasiekėme 6,5 procentų rinkos, Slovenijoje 3,5 procentos Slovenijoje 2 procentus rinkos. Mes esame nišinis operatorius, e, veikiame, dirbame tik su privačiais klientais, nedirbame su įmonėmis. Austrijoje dirbame plačiatinklėme, e, pla, e, plačio tinklo srityje. Mes dirbam su klientais, kurie naudoja naudojasi mobiliaisiais įrenginiais ir čia mūsų rinkos dalis jau yra 10 procentų Austrijoje. Mes siūlom unikalų produktą kaip e, virtualaus mobilio tinklo operatoriai. Mes esame visiškai, dirbame visiškai skaidriai, visiškai sąžininkai ir mes e, žadame niekada nedidinti kainų. Jeigu pasiekėme mažesnę kainą, tai automatiškai ją e, taikome ir e, visiems klientams. Tuos tarifus automatiškai keičiame į geresnius. Tokiu būdu mums taip ir pavyko užkariauti rinką per tokį trumpą laikotarpį. Ar darome poveikį rinkai? Čia matote e, kainų indeksą, duomenys surinko Austrijos reguliuojanti tarnyba. Austrijoje matote, kad Hatchis ir Orange susijungus kainos iškart padidėjo. Vidutinis kainų lygis nuo 83 iki 104 pakilo. Ir kai mes pradėjom, kai įdėgiam, e, kai sukūrėme brand ir atėjome į rinką, kainos vėl nukrito. E, susijungus kompete, e, konkurencingumas buvo mažas, o kai mes pristatėme hot, hot pro, produktą, kainos gerokai sumažėjo. Taigi mes esam ta bendrovė, kuri užtikrina konkurencingumą ir tą e, e, nurodė ir iš jų reguliavimo tarnyba. Aš tokiais pasiekimais e, didžiuojosi, bet mūsų pozicija yra dabar e, pavojuje, ypač dėl tarptinklinio didmeninio, dėl didmeninių kainų tarptinkliniam ryšy. E, sklando gandai, kad kadangi daugiau e, naudojama tarptinklinio ryšio, e, kainos negali didėti. E, kalbam apie tai, kad to tarptinklinio ryšio sunaudojama tik tai vasaros mėnesiais, kai žmonės keliauja, bet parodysiu, koks yra tikrasis poveikis. Tikriausiai žinote, bet noriu dar kartelį paaiškinti. Visų Pirma, kaip, koks poveikis klientams. Vis e, daugiau žmonių naudojasi tarp tinklinių ryšių užsienyje ir, ir, jie, e, ir keičiasi e, naudojimo ypatybės. Pažiūrėkime mūsų E, hot duomenys, turime daugiau negu 800 tūkstančių vartotojų. Čia matote, kiek e, žmonių naudoja startinklinių ryšių Europoje, Europos Sąjungoje. Skaičius padidėjo koficijantų 2. E, sakom, sklinda gandas, kad mobilių tinklų operatoriai operatorių naudojimai nepadidėjo tas naudojimas. O čia mes rodome, kad kiekvienas žmogus bent kartą pasinaudoja tarp tinklinių ryšių užsienį ir kad nėra jokio sezoniškumo. E, iš tiesų tas sunaudojimas netgi didėja tuo met, kai ne, ne atostogų sezonu. O kaipgi kito minučių skaičius. E, čia kalbame apie E, duomenis e, kalbant telefonu ir tas skaičius padidėjo beveik penkis e, kartus įvedus tarptinklinį ryšį šalies kainomis. Ir čia vėlgi matome, kad nėra jokio sezoniškumo. Ir labai įspūdingas grafikas dėl duomenų suvartojimo. Duomenų suvartojimas padidėjo beveik 45 kartus. Ir čia vėlgi matome, kad e, jis padidėjo ne sezoniniais, ne tais atostogų mėnesiais. E, apžvalga, bendra apžvalga. E, taigi iš vis labai stipriai išaugo duomenų ir pokalbio minučių skaičius. Nuo pereinant iš pirmų metų į antrus, kai buvo jau įvestas tarptinklinis ryšys šalies kainomis, o didmeninės kainos krito e, apie 20 procentų, o sunaudojimas išaugo apie 100 procentų. Taigi reglamentas yra visiškai neveiksmingas, bet prie to dar grįšiu. Kodėl, kodėl jis e, neveik, ne, neveiksmingas? Berekas apie tai jau kalbėjo. E, todėl, kad didmeninės kainos yra reguliuojamos. E, šioje e, pramonės srityje veikia vienašalis pirkėjus. Turim e, mobilių tinklų operatorių Austrijoje ir Vokietijoje. Jeigu Austrijos operatorius išsiunčia klientą į Vokietiją, jis naudojasi Austrijos tarifais ir tas judėjimas vyksta abiem kryptim. Mes ap tą judėjimą vadinam e, subalansuotų judėjimų. E, operatorius Austrijai moka operatoriai Vokietijai ir e, mm, sukūriamas ir nebalansuotas judėjimas, kai žmogus juda iš vienos valstybės į kitą ir negrįžta atgal. Ir E, e, už tai mokama labai labai mažos kainos, labai maža marža tokiu atveju yra. Ir tokiu atveju prekiaujama tik e, galima prekiauti tik tai tuo atveju, jeigu tinklai yra abiejose šalyse. Jeigu teikiate paslaugas savo šalyje ir kitoje atitinkamoje šalyje tos paslaugos teikiamos Dabar pereikim prie e, virtualaus mobilio tinklo operatoriaus. Aišku, kad nėra jokio tinklo Austrijoje, o Vokietijoje, pavyzdžiui, veikia mobilus, mobilaus tinklo operatorius. Klientai keliauja, naudojasi to tinklo duomenimis ir kadangi neturime kaip prekiauti, mums visada yra E, e, nustatomos konkrečios kainos ir mes negalime prekiauti. Ir kągi tai reiškia? Bereko ataskaitoje tai buvo parodota. E, realios sumokėnos kainos yra gerokai mažesnės negu didmeninės kainos ir dėl to uh, E, e, mobilių virtualių tinklių operatoriams sukūriama nepalanki padėtis. Ir e, čia nurodytos vidutinės didmeninės kainos ir čia skaičiuotas ir subalansuotas judėjimas ir nesubalansuotas. Subalansuoto judėjimo atveju moka abi pusės. Uh, Tai reiškia, kad um, nebalansuoto judėjimo atveju tos kainos yra dar gerokai žemesnės. Ir pagal Bereko vertinimus e, mes turim vidutiniškai sumokėti 50 procentų didesnę kainą, negu kad moka mobilaus ryšio operatoriai vieni kitiems. Taigi dabar norėčiau parodyti diagramą kaip buvo užtikrinimas tarp tinkliniais ryšys su Ventokome. Matote mūsų pelną prieš direktyvos įvedybą ir po. E, e, žinoma, kad tas pelnas e, yra bet taip pat noriu parodyti, kokias išlaidas patyrėme. Anksčiau marža buvo labai maža, o įvedus direktyvą patiriame didžiulius nuostolius. 17 metų trečią ketvirtį e, matot, e, kad per vieną ketvirtį beveik 690 tūkstančių eurų nuostolį patyrėme, o 18 metų 3-4 tas skaičius dar išaugo ir jis dabar siekia beveik 890 tūkstančių eurų. Taigi didmeninės kainos sumažėjo apie 20 procentų, padidėjo 20 procentų, o klientam kainos išau, e, sumažėjo. Taigi per penkis ketvirčius prieš įvedant direktyvą ir po jos matot, kad e, patyrėme 2,5 milijono nuostolių per metus. Ir tai yra 40 procentų viso mūsų bendro pelno. Taigi, ką galėčiau pasakyti apibendrindamas ir kokia mano galutinė, paskutinė žinutė, svarbiausia žinutė. E, mes, e, virtualių mobilių tinklų operatoriai, padėjom sumažinti kainas, užtikrinam inovacijas daugelį šalyje. Mums labai patinka tarptinklinis ryšys šalies kainomis, nes tai atitinka mūsų pasaulyje žiūrą. E, mes, mes pasisakome tinkamai už šią, šias nuostatas ir tą patį sako mūsų vartotojai ir klientai. Uh, Taigi šiame kontekste norėčiau pasakyti, kad e, mes niekada nesvarstėme galimybės apie e, tarifus be tarptinklinio ryšio. Mes norim likti konkurencingais žaidėjais e, rinkoje Tačiau jeigu didmeninė prekyba išliks tokia, kokia yra, mes e, ilgalaikiai perspektyvoje rizikuosime. Nes e, e, didmeninės kainos keičiasi, o suvartojimas, duomenų suvartojimas labai stipriai išaugo ir e, mes patiriame vis didesnių išlaidų ir tai silpnina mūsų kompaniją. Taigi, ką reikėtų mūsų galva padaryti? E, sumažinti didmeninių e, kainų ribas ir įgyvendinti naują mechanizmą, kuriuo būtų galima sumažinti didmenis kainas atitinkamai pagal nacionalinių valstybių kainas. E, buvo atliktas e, vertinimas 2013 metais. Jau 2013 metais prieš penkis metus, kai kalbėjome apie 3G, apie gerokai mažesnį duomenų suvardojimą e, gigabaito. Kaina buvo 1,7 euro, o dabar pažiūrėkime, 2022 metais, kai tas duomenų suvartojimas gerokai padidėjo, ta kaina yra didesnė negu kad ji buvo nustatyta 2013 metais. Ačiū. Ja, recht herzlichen Dank. Äh. Labai ačiū. matome, kad yra skirtingų požiūrių. Ponas David Mater, toliau jis yra Europos vartotojų organizacijos vyresnysis teisininkas. Ir mes norime išklausyti jo požiūrį apie tai, kas vyksta rinkoje. Mes dėkojame jūsų organizacijai uh, už indėlį šią diskusiją, kuri nukreipta į ateitį. Prašom, jums žodis. Labas rytas, labai ačiū už pristatymą ir už kvietimą apsilankyti čia. Man džiugu buvo dirbti su parlamentu ir kitomis institucijomis šiais klausimais. Mano nuomonė, kaip jau, jau buvo minėta, nėra bejonės, kad e, tarptinklinis ryšys yra pavyzdinis projektas, rodantis, ką ES gali padaryti piliečiams, e, turbūt atmeta e, tuos laikus, kai keliaudamas išjungdavai telefoną, nes niekas nesitikėjo, kad kas nors tau paskambint, paskambins, nes e, nenorėjo surprizų po to. O dabar matome, kad daugelis žmonių naudoja mobilius telefonus keliaudami ir aišku iš to, kas buvo pristatyta ir ką mes žinome iš mūsų narių, kad vartotojai tikrai pradėjo naudotis šiomis paslaugomis ir e, džiaugiasi tomis teisėmis. Ir e, reikia pasakyti, kad viskas tikrai padaryta tikrai laiku, nes tai yra bet kokios, kaip siminės, bendrosios rinkos ramstis, e, kuris svarbus piliečiams. Matau, manau, kad reikia vėl vėl kartoti, kad e, tarptinklinio ryšio, tarptinklinio ryšio kainų sumažinimas yra labai svarbus ir naudingas. Turime didžiuotis to, kas pasiekta, laiko užtruko daug, reikėjo daug pastangų, įtraukiant įvairias e, suinteresuotas pusės, subjektus ir institucijas. Tikrai neturime išleisti iš akių to, kas pasiekta, bet turime to pasiremti, eidami į ateitį, reikia spręsti likusias problemas, aišku, pavyzdžiui, pasaulinis tarptinklinis ryšys. Matome, kad yra problemų su didmeninių kainų ribojimų ir visą tai reikės spręsti ateityje. Turint tai galvoje ir žvelgiant į ateitį, norėjau paminėti porą dalykų. Pirmiausia, sąžininko naudojimo politika ir didmeninių kainų ribojimas. Dėl sąžininko naudojimo politikos iš pradžių, pradžių sakėme, kad ne, taisyklės yra šiek tiek perdėtos. Jeigu e, gyvendinimo aktas būtų peržiūrimas, mes turime nepamiršti kad jį būtų galima supaprastinti. Visada turint tikslą nemažinti vartotojų teisų. Tai yra svarbu. Iš šalių e, atstovų mes negirdėjome apie piknaudžiavimą ar piknaudžiavimą sąžininko naudojimo politiką, bet turime nepamiršti na, kad e, šią situaciją dar galima ir gerinti. Dėl vilninių kainų ribojimo problemų. Akivaizdu, kad tai yra labai svarbu visos sistemos tvarumui ir konkurencijai rinkoje. Žinoma, konkurencija rinkoje reiškia, kad vartotojai turi didesnį pasirinkimą, moka geresnės kainas ir tai labai svarbu dėmenio kaino, kainų ribojimas mūsų supratimu dėmenės kainos galėtų būti mažesnės. Pavyzdžiui, ataskaitoje pranešime, kurį paskelbė įtre komitetas, teigiama, kad jeigu palygintume e, ribas su e, realiomis kainomis, tai tos ribos e, yra apie 10 kartų didesnės realiai ir kas sakė ankstesnis prelegentas, tai kelia problemų virtualiems operatoriams. Jeigu šie dalykai būtų peržiūrėjami ir atrodo iš pranešimo aišku, kad reikės peržiūrėti šios aktus, e, tas ribas reikėtų sumažinti, kad e, padidėtų konkurencija rinkoje. Aš galėčiau aišku kalbėti ilgai kuo naudingi buvo šie pakeitimai vartotojams, bet aš norėčiau aiškiai čia šiandien pasakyti, kad tai yra sėkmingas projektas ir turime nežvelgti atgal, o žvelgti į ateitį ir dar gerinti šią situaciją. Pavyzdžiui, buvo klausimas čia užduotas, ar turėtų ES nesikišti ir palikti e, į rinką. Bet turbūt visi prisimame, kaip viskas buvo, kol neįsikišome, turbūt nenorime, kad tai būtų vėl. Ir šiandien aš norėčiau pasakyti, kad turime didžiuotis tuo, kas nuveikta, turime to pasiremti ateičiai, žvelgdami į ateitį, bet toliau dirbkime didinant konkurenciją, reikia peržiūrėti sąžiningą politiką, kad viskas būtų supaprastinta, bet išlaikyti vartotojams suteiktas teisės ir e, analizuokime didmeninių kainų e, ribojimo klausimus, nes tai tampa problema ir tai gali ateityje būti dar didesnė problema. Reikia suderinti duomenų kainas su e, didmeninėmis ribomis. Mano nuomonė, ne, iš mano pusės aš tiek norėjau šiandien pasakyti ir mielai atsakyčiau į jūsų klausimus. Taigi aš nedaug savo laiko išnaudojimo, todėl, išnaudoju, todėl liks daugiau laiko diskusijai. Ačiū už kvietimą dar kartą ir dirbkime ir toliau šioje srityje, nes tikrai tai yra naudinga vartotojams. Labai ačiū. Labai ačiū Jums, kad e, Jūs, man atrodo, nuo 2006 metų, kai pirmininkavo Austrija, Europos Sąjunga dirbate šiais klausimais. Dabar vėl Austrija pirmininkauja ir matome, kad daug kas pasikeitė Europos lygmenių. Ir esame dėkingi dėl to, kad daug žmonių įsitraukia į sprendimų prieimimo. Todėl dabar e, klausimų laikas. E, e, prašom. Kumpulanatrimė Petra. Dėkoju, mes tikrai esame įsigilinę į šį klausimą ir norėčiau padėkoti Jums. Aš gal neklausiu, bet norėčiau kai ką pakomentuoti, kad E, informuotumui, investicijoms tai nelabai atsiliepia buvo sakoma, bet kaip tik buvo paprašė, Berekas prašė, kad būtų kaip galima tiksliau e, pristatomos kainos ir man atrodo, kad e, įmonės E, daro tą, nes kitaip bus sunku joms veikti, jeigu žmonės nenorės naudotis joms, jų paslaugomis ir daugiau duomenų nenorės naudoti. Dėkuoju Jums už pasisakymus ir norėčiau dar pasakyti, kad komisijos pasiūlymas 8,5 gigabitai O jūs pristatėte rezultatą, bet komisija iš tikrųjų 8,5 eurų už gigabitą 22 metais. 1,3 mažmenė kaina buvo tokia nustatyta. Jeigu jūs būtumėt klausę parlamento, tai parlamento dauguma pasisako už 3 eurus už gigabitą ir 1 eurą 22 metais. Tačiau E, po to vyko trišalės darybos, komisija norėjo pradėti nuo dešimties padidinti, kitaip tariant, ir mes pradėjome nuo 7,5, dabar jau 6 eurai ir po pusantro mėnesio 4,5 bus. E, kažkas kalbėjo apie tai, kad parlamentas klydo, reikėjo klausytis komisijos arba didžiųjų operatorių ir tarybos, nes jie ir tai buvo atvirai sakoma, bet aš tikrai dirbu konkurencijos srityje ir žinau, kad įmonės yra pasirengusios konkuruoti ir kad tikrai yra pasirengę konkuruoti. Apie tai labai puikiai pakalbėjo Lyze. Taip pat e, ponia Fur sakė, kad e, reikės daugiau investuoti. Mes žinome, kad į dažnius investuoti būtų labai svarbu. Taip pat 5G. Italijoje dešimt kartų asmo moka daugiau negu Suomijoje, pavyzdžiui tai kaip mes galėsime sukurti veikiančią skaitmeninę rinką, jeigu uh, bus tokie kainų skirtumai. Mes berekui negalėjome to uh, pristatyti, taip pat teisės aktuose to įdėkti, nes valstybės narės pasipriešino, aš nežinau, ar berekas gali imtis kokių gairių, bet matome, kad išeitinė situacija yra didžiulis disbalansas kai mokama už dažnius, kaip tada naudojami tie dažniai reikia žiūrėti. Kodėl egzistuoja tokie didžiuliai skirtumai. Austrijoje 220 megabitų e, per metus e, megahertzui asmuo tiek sunaudoja. Suomijoje skaičius daugiau negu dvigubai didesnis, jeigu jums rūpi Vokietija. 26 E, tai yra dešimtadalis to, kas naudojama Austrijoje. E, Ir yra, aišku, daug rinkos galimybių. Dabar mes nematome šiaip geros analizės, kaip dažniai yra naudojami uh, iš niekur. Ir mes prašome, kad komisija atliktų peržiūrą. Aš galbūt viena visų tų dalykų reikalauju. Kodėl niekas negali žinoti, kaip naudojami e, dažniai. Mes kainų negalime pakeisti, bet bent jau pamatytume analizės e, rezultatus ir pasižiūrėtume, kaip skirtingai yra naudojami tie dažniai. Ar kas nors dar norėtų ką nors pasakyti? Dar vieną dalyką pamiršau labai svarbu. Mes e, neturime maž, mažų operatorių iš mažų šalių, kurie būtų savininkai tinklų, bet vienoje matome, kad situacija yra gana nesubalansuota, bet e, dideli operatoriai dėlėse šalyse yra savininkai tinklo jie siunčia daug, bet tiek daug negauna duomenų ir taip pat matome, kad nėra pusiausvyros. Išlyga ne visi naudojasi viskuo ir Bereko nariai labai gerai pastebėjo, kad e, reikia užtikrinti, kad rinka sklandžiai funkcionuotų. Dėkoju. Ponas Dėk, Trošinovskis. Ačiū. Norėčiau pateikti klausimą. E, tikiuosi, jis bus paprastas, bet gali visiškai atvirkščiai pasirodyti. Ar buvo būtina taikyti tokias invazinio pobūdžio administracinės priemonės? kodėl rinka pati visko negalėjo išsiaiškinti. Įmonės žinojo, kad vartotojams nepatinka mokesčiai už tarptautinio e, e, tarptinklinio ryšio paslaugas vykstant į užsienį reiškia didžiulės išlaidas. Tai kodėl reikėjo administracinių priemonių, kodėl jūsų narės negalėjo to padaryti savo ruoštų? Kodėl reikėjo, kad parlamentas priverstų jas taip elgtis? Jau galima taip formuluoju savo klausimą. Dabar jūs sakote, kad apyvarta padidėjo, naudojimas padidėjo, taigi ekonominiu požiūriu viskas atrodo labai gerai. bet mes, kurie buvome šešiniai pranešiai ir taip pat pati pranešėja, e, kalbėjo daug su operatoriais, kurie sakė, kad viskas e, žlugs, tai kodėl e, rinka, rinka pati to nepadarė ir dabar galėtų jis susižerti visą naudą iš to. Man regis, kad kitą kartą vėl reikės mums įsikišti. Administracija turės imtis priemonių mes suprantame, kad tie dalykai yra didžiulės galimybės rinkai taip pat. Tai kodėl reikia, kad administratoriai turi visą laiką įsikišti? Aš galvoju apie operatorius, aš pats esu dirbęs informacijos technologijų srityje. Kodėl, pavyzdžiui, T-Mobile Čekijoje ir Vokietijoje sako, kad jeigu bus atsisakyta mokesčio už tarptinklinį ryšį, tai kainuos mums nepaprastai daug. Aš manau, kad nėra tos kainos. Paprasčiausiai veikia vienas serveris ir uh, tik tai atliekama bendrai apskaita. Uh, Operatoriai turėtų būti palankesni vartotojams, turėjo tiksliau būti ir tokiu būdu mums nebūtų reikėtų nemalonių priemonių administracinių imtis. Techninių požiūrių reikia kalbėti apie sąnaudas, bet jos yra visur tokios pat visoje Europos Sąjungoje, tarp Italijos, Čekijos ir Suomijos tikriausiai nėra tokių didelių skirtumų. Taigi man kyla klausimas, ar jūsų organizacija nenori būti palankesnė vartotojams. Gal uh, tai kvailas klausimas, bet man tikrai labai sunku suvokti, kodėl taip yra. Dėkoju. Šiandien niekas nekalbėjo dar ispaniškai, galėčiau pakalbėti, bet man lengviau čekiškai, tai čekiškai ir kalbėsiu. Kolega ką tik klausė, kodėl reikėjo priversti operatorius e, imtis e, tų dalykų, kurie naudingi visiems. Mano klausimas toks. Jeigu kalbėsime apie stambiosius operatorius, koks poveikis tų veiksmų, kuriuos mes pradėjome? Tai yra spartus internetas, interneto ryšys e, visoje Europos Sąjungoje. Galbūt ponas Krameris man gali pasakyti, E, kiek tai e, sudaro daug svarbių galimybių jums kaip virtualiųjų tinklų operatoriams? Dėkoju, ar kas nors dar norėtų ką nors pasakyti? Ne, nematau. Kas norėtų atsakyti? Gal pradėsime nuo pono Kramerio ir paskui kitiems žodžius teiksiu. Gerai? Jeigu teisingai supratau, buvo klausima, kodėl reikia reguliuoti e, tarptautinio, atsiprašau, tarptinklinio ryšio uh, rinką. Reikėtų galbūt pasižiūrėti į kainodaros istoriją, kur yra labai ilga. Ir žiūrint iš operatorių pozicijų, e, kai esi operatorius rinkoje jau 20 metų ir visuomet bandėjai kažkokią revoliuciją įgyvendinti, būti varikliu rinkoje. Ir kaip vadovas atitinkamos įmonės galvoji, koks būtų tavo konkurencinis pranašumas? Ar geriau e, nacionalinės žemesnės kainas taikyti ir imti daugiau už tarptinklinį ryšį ar atvirkščiai? Pasirodė, bent jau Austrijoje ir Vokietijoje, kad žemesnės nacionalinės kainos tarsi nusveria, patraukiant naujus abonentus, negu kad mažesnis tarp tinklinis ryšys. Kai kuriuose segmentuose tarp tinklinio ryšio poreikis buvo didelis, bet tai nišiniai segmentai ir tuomet buvo taikomi specialūs tarifai tam ryšiui. Bet jau daugybę metų aš visuomet pasisakau už e, reglamentavimą didmenėje pusėje. Tokiu būdu e, e, tiek virtualių, tiek mobilių e, tinklų smulkiai operatoriai galėtų pakliūti į šį segmentą. segmentą. Situacija buvo atvirkštinė ir suprantu, kad buvo uh, e, bandoma reguliuoti ir didmenį ir mažmeninę pusę. Dabar reglamentas jau veikia. Vartotojams galbūt būtų buvo paprasčiau, jeigu didmeninė sistema būtų gerai buvusi sutvarkyta ir tai būtų suteikia puikių galimybių smulkiesiems operatoriams, jeigu būtų teisingai buvo pasiltas su didmeniniu e, režimu. Jeigu žiūrėsime į sąnaudų pusę, tai tie operatoriai, smulkesnieji, e, e, mobilių tinklų, e, virtualių tinklų operatoriai yra varomoji jėga. Ir tokiu būdu tikrai būtų buvo galima užtikrinti nemokamą tarptinklį ryšį. E, kai kur e, taip Taip ir yra, bet kai kur taikoma sąžiningo vartojimo politika. E, kol kas, aišku, padėtis pagerėjo lyginant su praeitimi, bet nėra uh, tobula, nėra tarifų, jeigu nėra roamingo. Taip pat, uh, jeigu žiūrima vien tik į tarifus, tai kitoje šalyje, pavyzdžiui, nebegalėsi naudoti tarptinklinio ryšio ir kai kur PSR mokestis įmamas, kai kur sąžininko naudojimo principas taikomas, kai kur taikomas nemokamas, leidžiama nemokamai naudotis tinkliniu ryšiu. E, tai buvo žengta rimti žingsniai, bet galiausiai, galutiniai žingsniai dar nežengti, dar reikės viską iki galo išspręsti. Dėkoju. Dabar ponė Fūr. Dėl dažnių. Labai sunku lyginti kit, skirtingas šalis ir spektro naudojimą. Vienaip yra Suomijoje, kadangi e, labai e, mobiliai tinklai išplėtoti ir mes turime labai atsargiai vertinti tuos dalykus ir su 5G tiek dažnių sąnaudos, tiek kiti aspektai turi būti įvertinti. Kodėl mums reikia taikyti priemonės, kurios būtų tokios invazinės, kaip kad e, patvirtino parlamentas. E, mes galbūt neturime to daryti, mes turime rinką, kurioje yra didžiulė konkurencija – Ir galiu pasakyti, kad e, matėme pavyzdį iš vidinių ES skambučių, kai reguliuojama rinka parodė, kad tikrai egzistuoja didžiulė konkurencija ir komisija e, tikrai įvertino šią sitį kaip labai konkurencingą. Reglamentas e, nedidesnė apyvarta ir nedaugiau pajamų įmonėms užtikrino, bet didesnius rautus. E, kainų apribojimas labai e, dažnai svarstomas taip pat mobilių virtualių tinklų operatorių klausimas. Jeigu pasižiūrėsime į jūsų komiteto pranešimą, yra analizuojamas dvi šalis, ne visa Europos Sąjunga ponas Krameris, Austrijos atstovas, kalbėjo apie savo patirtį, bet e, verslas kitoks, skirtingas yra. Taip pat priklauso viskas nuo segmento, nuo rinkos. Aš dešimt metų dirbau Stelijoje ir Danijoje. Mes teikėme mažmenės, e, mažmenius pardavimus mobilių tinklų operatoriams. Taigi e, mes um, matome, kad ES veikia operatoriai, kurie susiduria su įvairiais iššūkiais. Neturime uh, E, operatorių, kurie veikia visoje, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje, bet e, rinka yra labai konkurencinga. Mes nebegalime grįžti į praeitį, nes jau tinklai atsirado, jie egzistuoja ir yra tokie operatoriai kaip Vodafone ir kiti, kurie turi tinklus. Viršutinės ribos nustatymas ir kainų mažesnių nustatymas – Tai yra susijęs su reglamento taikymu. Nei Bereko ataskaitoje, nei įtrės pranešime nematau rimtų argumentų už tai, kad reikėtų dar labiau reguliuoti šią rinką. Mes įgyvendame reglamentą, vertiname jį kaip sėkmingą ir manau, kad labai svarbu mums yra nepamiršti, kad tai yra naudinga galutiniams vartotojams ir dar reikia labai daug ką padaryti, tačiau mes e, taip pat žiūrime į naują realybę, ateina 5G, reikės daug investicijų, taip pat mes, jeigu dar padėsime, sukelsime desnį spaudimą e, rinkoje, tai kils pavojus dėl investicijų ES. JAV, pavyzdžiui, dvigubai daugiau investuojama negu ES ir turėtume labai atsargiai žengti į priekį, nes rinka yra gana sudėtinga. Reglamentavimas paveiks bus visus, ne tik bendrasias sąnaudas, bet ir 5G e, tinklo dėgymą ir e, tai paveiks visus mūsų tinklus. Dabar ponas e, Godfrey, prašom. Porą pastebėjimų. Pirmiausia, kodėl reikėjo parlamentui imtis veiksmų, kodėl teisėkuros atstovai turėjo e, veikti, kodėl viskas savaime nevyko. Pasižiūrėkime į dažnius. Tai yra asmenis elementas mobiliems tinklams. E, dalyvių skaičius bet, koje, bet kurioje rinkoje yra ribotas 3, 4, gal 5. E, rinka nėra idealiai konkurencinga. Dinamika rinkos veikia e, rinkos struktūra. Prieš įmantis veiksmų e, mažmenių paslaugų tiekėjai, kurie matė, kad kainuoja minutės ir gigabaitai skirtingai vidaus rinkoje ir kad tai kainuoja e, kitaip, kai vartotojai išvyksta į užsienį. Ir būtų atsitikę taip, kad mažminės kainos struktūroje e, tie ilgainių skirtumai e, būtų kažkaip atspindėti. Taip pat e, konkurencija tarp rinkos operatorių siekiant mažinti mažmeninę kainą būtų būsi labai netobula dėl to, kad nėra daug tų operatorių. Kitas dalykas - galimybė užsitikrinti papildomą srautą e, dėl mažesnių kainų. E, tai ne jų rankose buvo, nes vartotojai sąmoningai e, nesirenka tų dalykų. Taigi dinamika dėl konkurencijos, konkurencijos dinamika buvo gana sudėtinga. E, didmeniniai tarifai e, dėl operatorių konkurencijos nebūtų labai sumažėję. Ir per metus ilgus mes matėme, kad reikėjo taikyti reglamentavimą skirtingiems tipams tarp tinklinio ryšio. Dabar matome, kad e, kaina sumažėjo gal ne tiek, kiek sąnaudos ir kaina yra uh, E, kokia bus tolesnė dinamika, bet tai kitas klausimas. Dar vienas dalykas. Berekas per ateinančius metus ar dviejus turės daug dirbti tam, kad būtų galima užtikrinti e, naujo kodo suderintą gyvendinimą. Ir reikės galvoti apie strateginius dalykus ir galbūt reikės ekonometrinių tyrimų daugiau nes kai kurie, kai kurie nariai apie tai e, taip pat kalbėjome su visuomenės atstovais parlamentu konsultuosimės, e, konsultuosimės dėl 20 metų darbo programos ir e, mes taip pat būsime labai laimingi, jeigu gausime jūsų pasiūlymų dėl to, ką mes galėtume savo ruoštų pateikti ir jums pasiūlyti. Ačiū ir visai galiausiai ponui Martinimui. Martinui, jeigu įvertintume telekomunikacijų rinką, ji nėra tikrai labai to lygi, bet ji labai svarbi klientams. Labai svarbu šią rinką reglamentuoti, kad vartotojai būtų apsaugoti, kad jiems būtų teikiamos geros paslaugos už sąžingą kainą. E, taigi taisyklės šioje srityje yra labai svarbios. Kodėl rinka negali pati reguliuotis? Visa e, rinka, man atrodo, buvo sudariusi kartelinį susitarimą visoje Europoje. Taigi tapo aišku, kad patys operatoriai tokių susitarimų nepanaikins. Toks įspūdis buvo susidaręs. E, reikia būti vartotojams e, draugiškams, bet antra vertus e, kompanijos juk siekia pelno ir netie galvoja apie vartotojus. Todėl ir reikėjo ES įsikišti ir spręsti tokias problemas, ypač kalbant apie tokius elementarius dalykus. Nepamirškime, ką, kokios yra pagrindinės Europos vertybės - laisvas žmonių judėjimas, vieninga skaitmeninė rinka. Mes to siekiame sąjungoje Todėl šios taisyklės e, yra labai svarbios, jos buvo labai svarbios ir turim spręsti visas šias problemas, kad e, pasiektume tų tikslų, e, kurių užsibrėžėme anksčiau. Mes siekiam konkurencinės rinkos, norim, kad klientai gautų iš to naudos. Ačiū ir visai Pabaigai Europos komisijos paprašysime pasisakyti, pakalbėti apie tarptinklinio ryšio ateitį, pakalbėti apie 22, apie reglamentavimą po 22 metų, apie tarptinklinį e, ryšį. E, pasauliniu mastu, ar yra e, rengiami e, kokie susitarimai su dvišalių pagrindu ar tarptautinių organizacijų mastu. Kalbama, kad tarptinklinis ryšys turėtų būti paremtas sąnaudomis, visi pasaulio partneriai turėtų į tai įsitraukti. Taigi norėčiau paprašyti pasisakyti ponę Vestogę. E, vakar su generaliniu direktoriumi Viola kalbėjom, e, prisiminėm 2007 metus. E, šis rytis labai greitai kintanti. Mes niekad nemanėm, kad viskas vyks taip sparčiai. Prieš savaitę buvau Kinijoje, ilgai kalbėjomės apie dirbtinį intelektą, apie duomenis, apie mašinų gebėjimą išmokti. Taigi telekomunikacijų e, sritis tikrai bus labai svarbi. Turim užtikrinti vartotojų pasitikėjimą šioje srityje. Tai e, didžiai Connect e, atstovui suteikiu žodį. Ačiū, ponia pirmininkė. Ir pirmiausia, džiaugiuosi galėdamas pasisakyti, bet e, taip pat džiaugiuosi, kad mums buvo pateikti tiesioginiai įrodymai, kaipgi visas procesas vyksta. Uh, Kaip žinote, tarptinklinio ryšio reglamente nurodoma, kad reikia e, pateikti ne tik baigtinę ataskaitą kitais metais, bet ir tarpinę ataskaitą šių metų e, gruodžio mėnesį. Taigi ta ataskaita yra rengiama ir jau beveik parengta. E, taigi E, komisijos prerogatyva yra tvirtinti teisės aktus ir jūs tikrai visi turėtumėt e, tikėtis e, nuoseklumo. Mums labai svarbus duomenys, kuriuos surenka Berekas. Mes su juo labai glaudžiai bendradarbiaujame šioje srityje. Taigi visai nepaslaptis, kad svarstome apie e, tarp tinklinio ryšio šalies kainomis. E, e kad e, e, tas reglamentas E, labai palankus vartotojams, kad duomenų skaičius įdėgus šį reglamentą padidėjo ir ne visur tokia našta tenka tik vienam operatoriui, kaip kad buvo rodyta skaidrėse. E, žvelgiant į ateities perspektyvas, pono Kozanovskį klausimas buvo labai mm, svarbus visi tarp tinklinio ryšio reglamentai buvo apriboti laike, nes kišimasis į rinką yra e, primtinas tik išskirtiniais atvejais. E, kartais rinkai leidžiama susireguliuoti savai, pačiai. Taigi, e, ponas Godfrey įrodė, faktais paremė, kodėl rinka pati negali susireguliuoti. E, kalbant apie didmeninę rinką, didmeninės rinkos ribas, e, reikėtų dar atlikti vertimą, ar nustatyta rinka elgesi geriau, ar situacija pagerėjo. E, kalbant iš didmenininkų perspektyvos, apie tai kalbėjo dauguma šiandien pasisakiusiųjų. Labai svarbu užtikrinti e, patikimas e, sąnaudų ribas. Dirbame šioj srityje su Beriku, su operatoriais, e, kuriame išmanų kainų nustatymo modelį Ir tai, žinoma, susiję su tinklais, kurie yra naudojami. Tas elementas bus įtrauktas ir kitų metų priežiūros ataskaitoje. Mes manom, kad rengiant tą ataskaitą nereikia skubėti, reikia būti atsargiems, ir nedaryti skubotų išvadų turint nedaug duomenų. E, turim stebėti, kaip kinta didmeninės kainos e, valstybėse narėse ir didelėse rinkose. Dabar tie duomenys e, neatspindi visos ES padėties. Į kągi mes dar turime atkreipti dėmesį, uh, ir e, tose dviejose ataskaitose. Visų pirma, reikia pasižiūrėti rinkos veikėjus, e, ne tik apie mobilių tinklų operatorių ir virtualių mobilių tinklų operatorių skaičių, e, peržiūrėti duomenų judėjimą, kas daugiau gauna, kas daugiau priima. Labai svarbu įsitikinti, e, kad e, tas režimas yra subalansuotas. Jeigu taip nėra, e, reikia nustatyti sritis, kurias reikėtų dar koreguoti. Būtent todėl pasižymėjome Dereko, Bereko išsakytas pastabas. Ir, ir prieš paskutinė esminė pastaba dėl naudojimo politikos. E, apie tai keli pasisakiusieji kalbėjo. Manau, kad e, šitoj srity reikia tinkamos pusiausvėros. Visų pirma, dabartinės galiojančios taisyklės e, yra pernelyg sudėtingos, tačiau jomis siekiama apsaugoti vartotojus, kurie rinkoje naudojasi skirtingomis duomenimis, skirtingais duomenimis. Taigi reikia šį, e, kalbant apie šį klausimą, reikia nepamiršti ir sąžininko duomenų vartojimo. E, ponios Griffin klausimas. E, dėl breksito. Jeigu nebus pasiektas susitarimas, komisija mm, parengs e, ataskaitas e, dėl, dėl telekomunikacijų sektoriaus ir dėl tarptinklinio ryšio. Jeigu nebus priimtas tas susitarimas, dėl kurio dabar derimasi, tai bent jau antruoju laikotarpiu bus taikomos pereinamojo laikotarpio priemonės, kol ta pozicija susinormalizuos. Ir galiausiai asmeninė e, pastaba. Aš nesu šioj srity taip ilgai jūs, kaip jūs, aš 2010 metais pradėjau dirbti, kai pradėjom rinkti skaitmeninės e, Europos e, politiką ir niekada net nes, nesvajojom, kad e, tarptinklinis ryšys kainuos taip pat kaip, kaip, kaip nuosavoje šalyje. Bet džiugiuosi, kad taip atsitiko. Ačiū. Kągi, <clears throat> labai ačiū. Manau, kad svarbu suprasti, kad Europos parlamentas išrinktas piliečių. Dirbame pagal darbo trakę, stengiamės kuo geresnių rezultatų pasiekti. Istorija ilga, bet tai yra sėkminga istorija. Jeigu pažvelgsime į rinkos tyrimus ir kelsime klausimą, kodėl ES svarbi piliečiams, Tarptinklis ryšys visada yra tas atsakymas, kuris pasirodo pirmiausiai. Taigi, kova tęsiasi, ieškosime dar geresnių sprendimų. Kalbėjausi su komisijos narė Marija Gabriel, ji pasiryžusi taip pat dirbti. Ir komisijos klausimai kitais metais taip pat bus įdomus. Žiūrėsime, kaip naujoji komisija reaguos į klausimą ar tarptinklinis ryšys svarbus, ar reikia daugiau kažką daryti. Neliai Krūs reikėjo antro raundo, kad atsakytų į šį klausimą, jeigu teisingai prisimenu. Todėl tai labai įdomu bus pamatyti, kas bus kitas komisijos narys šioje srityje, ką jie galės padaryti piliečiams ir per rinkimų kampaniją. Tai būtų pozityvus klausimas, kalbant apie demokratijos paramą Europai. Ačiū Jums visiems. Na, o kitas posėdis bus gruodžio 3 dieną nuo 15 val. iki 18.30 ir 22 lapkričio po pietų posėdis, šiandien po pietų posėdis atšauktas, liko mėno iki kalėdų, linkiu visiems sėkmės, gražių dovanų ir iki kito sustikimo. O šiandien posėdis baigtas.